Good morning, everyone. I think it's time. Labas rytas. Pradedame šiandienos posėdį. Ir pagal darbo tvarkę aptarsime EPRS tyrimą susijusius su septosios, septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita. Numatytos bendros diskusijos ir norėčiau visų pirma suteikti žodį poniai Katarinai Karamfilovai iš Europos parlamentinių tyrimų tarnybos. Po to išklausysime ponės serbų. Taigi, žodis jums pristatyti šį tyrimą. Ačiū. Pirmininkė, labas rytas. Tai trečioji, trečiasis tyrimas, kurį parengė mūsų skyr, skyrius Envi komitetui. Noriu visų pirma pristatyti šią programą kaip politikos priemonę, paskui pristatysiu mūsų e, išvadas ir pakalbėsiu apie šaltinius, kuriais rėmėmės. Visų pirma, apie septintąją aplinkos veiksmų programą. Joje numatyti tikslai ES ir valstybėms narėms aplinkosaugos ir klimato politikos rytyje iki 2020 ir net vėliau. Tikslai Tai priorite, ir prioritetai - gamtos išsaugojimas ir apsauga, pirmasis tikslas. E, Išteklius taus, tausiai naudojanti žalia ir konkurencinga be, ekonomika nenaudo, ne, nenaudojanti anglės, antras tikslas. Ir rizikos piliečių sveikatai, rizikos veiksnių piliečių sveikatai ir jų gerovės užtikrinimo tikslai. Trečiasis tikslas Tai yra teminės, e, teminiai svarbiausi tikslai ir jie apima beveik visą aplinkosaugos ir klimatos rytį. Remiantis e, šią programą, e, tų tikslų, pamatinių tikslų patikimas priklauso nuo štai ko. Geresnio įgyvendinimo pagal ketvirtąjį tikslą, geresnės informacijos ir žinių E, sukaupimo pagal penktąjį tikslą, e, reikalingo finansavimo šeštajam tikslui ir e, nuoseklesnio nuseklesnių politinių sprendimų prieimimo pagal septintąjį tikslą. Be to, tuos tikslus papildo dar du papildomi aštuntas ir devintas tikslai skirti miestams, miestų iššūkiams ir pasauliniams iššūkiams aplinkosaugos ir klimato srityse. Tai yra horizontaliai tikslai. Dievini tie tikslai nėra pasirinkimo dalykas. Programa teisiškai yra privaloma e, atitinkamoms ES e institucijoms ir valstybėms, ir valstybėms narėms ir jos privalo imtis veiksmų, kad pasiektų šių tikslų. Ir programoje taip pat yra politikos veiksmai per dešimt minučių aš neturėsiu galimybės aptarti visų mūsų išvadų, todėl aš e, pristatysiu tik tai e, bendrą situaciją vertinant programos įgyvendinimą. Visų pirma, pagrindinės išvados. E, programos įgyvendinimas pagal pirmą, antrą ir trečią tikslus bei aštuntą ir devintą horizontalius tikslus įvertintas remiantis vertinimo kriterijų rinkiniu. Tai yra aktualumas, nuoseklumas, veiksmingumas, uh, E, našumas ir papildoma nauda ES mastu. Be, bei pridėjome šeštąjį kriterijų, tai yra e, remimasis žiniomis ir patirtimi, tai ypač aktualu, primant politinius sprendimus aplinkosaugos ar klimatos rytyje. Taigi visų pirma keletas žodžių apie visą programos įgyvendinimą. E, Priemi išvados, kad visų pirma trys pamatiniai teminiai tikslai ir du horizontaliai tikslai e, atitinka dabartinius poreikius. Tačiau kai kurie poreikiai per tuos tikslus e, nėra tenkinami. Antra yra spragų žinių srityje. Ir taip pat turimos žinios nėra iki galo panaudojamos priimant politinius sprendimus. Trečia, priėmė išvados, kad e, nuseklumas politikos srityje e, kelia problemų, ypač dėl pirmo, antro ir trečio tikslų. Bendroji žemės ūkio politika yra. Mm, pats ryškiausias pavyzdys, kuriame aplinkosaugos ir klimato, kovos su klimato kaita tikslai prieštarauja vienas kitam. Ketvirta, e, pažanga įgyvendinant politinius veiksmus pagal programą yra nevienoda. Ir to, taip pat pažanga įgyvendinant susijusius tikslus taip pat yra nevienoda. Kelios e, polit, politikos sritis yra ypač problematikos. Pirmajame tiksle bioįvairovė, antrajame tiksle e, e, atliekų valdymas ir trečiajame tiksle oro kokybė ir triukšmas. 2020 perspektyvos nėra daug žadančios, e, ypač pasitinka situacija pirmajame tiksle, taip pat sudėtinga antrajame tiksle. Dėl trečio, trečiajam tikslui negalime kol kas pateikti vertinimų, nes trūksta du, duomenų. Penkta, aplinkosaugos ir su klimato kaita susijusi politikos rytis turi yra ypač brangios, reikalauja daug lėšų. Be to e, neužtenka e, finansavimo S ir valstybių narių lygmenių. Projektų sudėtinga gyventinti būtent dėl to, nes trūksta lėšų. Galiausiai programa kaip politinė priemonė e, duoda papildomos naudos ES ir valstybių narių lygmenių įgyvendinant aplinkosaugos ir klimato politiką. Septintoji pagrindų programa galėtų būti pavyzdžių kitai aštuntai programai, tačiau ji turėtų būti supaprastinta, e, paprasčiau pristatoma ir jos įgyvendinimą reikėtų atidžiau stebėti. Mūsų parengtojame tyrimė yra daug informacijos apie kiekvieną tikslą ir kas trukdo juos įgyvendinti arba kas padeda juos įgyvendinti. Pavyzdžiui, jūs domina pirmasis tikslas - gamtos apsauga ir išsaugojimas. Galite pasidomėti, kaip įgyvendinami E, konkretus veiksmai susijęs su žiniomis pagal pirmąjį tikslą, finansavimo klausimai pagal pirmąjį tikslą, nuseklumo aspektai pagal pirmąjį tikslą ir tas, taip pat ir su antru, trečiu, aštuntu ir devintu tikslais. Mūsų tyrimę rasite nemažai rekomendacijų, kaip užtikrinti geresnį gyvendinimą, tačiau e, rekomendacijų apibendrinti nėra įmanoma, nes jos aktualios tik tai konkrečiame konkrečioje politikos srityje. Todėl raginčiau jūs e, pasidomėti jais konkrečiai. Norėčiau užbaigti pristatydami pagrindinius mūsų tyrimo informacijos šaltinius. Kaip žinote, yra nemažai informacijos apie e, veiksmus pagal kiekvieną atskirą politikos sritį, tačiau mūsų savo studijoje neturėjome galimybės apžvelgti visko, nes jį būtų 300 puslapių ilgio ne, ne 300 puslapių, o 1000 puslapių e, ilgio. Be to mes e, e, domėjomės informacijos šaltiniais, kurie padėtų įvertinti ir stebėti programą. Taigi, Europos aplinkosaugos agentūros tyrimas apie kriterijus, paskelbtas 2016 gruodį. Netrukus turėtų pasirodyti atnaujintas e, e, toks pat dokumentas. Kitas šaltinis - aplinkosaugos įgyvendinimo apžvalga, apžvalga, kurią paskelbė komisija 2017 vasarį, e, kurią kuri turėtų būti patvirtinta plenarnėme posėdėje. Be to, mes kreipėmės į audito rūmus prašydami informacijos apie e, jų renktas ataskaitas aplinkosaugos ir klimato politikos tikslais. Taigi, tai trys informacijos šaltiniai, kuriais rėmėmės, tačiau jie, to, tie šaltiniai ne, nesutikė visos informacijos apie devynis tikslus. Todėl e, Europos tyrimų e, tarnyba e, surengė konsultacijas su susijusių organizacijų atstovais, kalbėjomės apie programą ir aptarėme visus politikos veiksmus numatytus šioje programoje. Sulaukėme komentarų iš kelių ES institucijų, 22 valstybių narių, taip pat tarptautinių organizacijų, e, organizacijų, kurios dirba gamtos ir piliečių interesų apsaugos rytyje, kelių pramonės ryčių atstovų, tyriejų. Tų konsultacijų rezultatai pas, e, įtraukti į mūsų tyrimo šeštąjį priedą. Galite sužinoti, ką mano m, mm, su šias rytimis susiję atstovai apie kiekvieną e, iš sektorių Ma, manome, kad tie komentarai bus jums ypač naudingi rengiant jūsų e, pranešimą. Taip pat ir jūsų komitetui užsienio užsimant kitais klausimais pagal jūsų kompetenciją. Taip pat, pirmininkė, užbaigdama savo pristatymą, norėčiau padėkoti parlamento tyrimų tarnybos vardu visiems, kurie dalyvavo konsultacijose ir pasidalino nuomonėmis apie programą. Noriu padėkoti Europos auditorumams ir aplinkosaugos agentūrai už tai, kad pagelbėjo mums rinkti duomenis taip pat. Padėkoti Technopolis ir Trinomics tyriems už mm, darbą rengiant konsultacijas. Jie yra čia, taip pat šį rytą yra pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Jums ačiū. Dėkuoju savo ruoštų. Dėkojame APRS e už parengtą studiją. Dabar perėmame prie mūsų pranešėjas, ponė Sorbu. Žodis Jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Kaip visi žinome, septintoji aplinkos veiksmų programa yra visa apimanti programa, turinti daug tikslų apimanti daug teisės aktų ir apimanti beveik kiekvieną problemą susijusią su aplinkosauga. Taigi e, pranešimo rengimas apie tokią programą iš tikrųjų buvo iššūkis, todėl noriu iškart padėkoti EPRS e, už atliktą studiją, e, noriu padėkoti už jų konsultacijas su interesuotaisiais subjektais, už jų pačių atliktą tyriamąjį darbą. Noriu padėkoti nevyriausybinės organizacijoms, pramonės aso asociacijoms, valstybių narių atstovybėms čia Briuselėje. Visi tie suinteresuotieji subjektai sureagavo į kvietimą dalyvauti konsultacijose. Daug kas dalyvavo ir aptarimo grupėse. E, tas pas pasakytina apie Europos aplinkos agentūrą ir e, Europos audito rūmus. E, Pranešimai skirta nedidelė apimtis, nebuvo įmanoma apriepti visus programos aspektus. Aš savo pranešime susitelkiu į pagrindinius programos tikslus ir juos įgyvendinimą. E, nebandysiu e, visko čia išsamei pristatyti. Pasakysiu tik tai, kad kalbant apie septintosios EP įgyvendinimą, tai vaizdas yra pakankamai įvairus. Yra e, daug žadančių ženklų, kai kurių tikslų atveju, pavyzdžiui, kai kalbame apie mm, mažanglę ekonomiką, tačiau, tarkim, kalbant apie gamtinį kapitalą, pažanga pakankamai menka. Reikėtų e, pirmiausia paminėti nuoseklumą tarp Europos aplinkos programos ir kitų Europos politikos sričių. Nekarta e, Europos žemės ūkio politika buvo paminėta kaip konfliktuojanti su aplinkos programa. Ir tai atsiliepia visiems trims teminiams tikslams - ir gamtiniam kapitalui, išteklių panaudojimo veiksmingumui ir e, aplinkos keliamai grėsmiai sveikatai. Mūsų maisto gamybos sistema reikalauja labai daug išteklių ir daro didelį spaudimą mūsų gamtai. Tuo tarpu mes išmetame beveik trešdalį savo maisto. Taigi čia didžiulis potencialas taupyti išteklius ir sumažinti žalą gamtai. Labai svarbu užtikrinti politikos nuseklumą taip pat ir su kitomis ES politikos rytimis, e, tokiamis kaip e, ten T arba bendroji žininkistės politika. Antroji tema yra spragos mūsų žiniuose. Mums dar e, trūksta pakankamai žinių tokiuose srityse kaip cheminių medžiagų ir nanomedžiagų panaudojimas, kai kuriuose srityse padaryta nemenka pažanga, užpildant tas žinių spragas. Bet e, yra ir kitų pavyzdžių, ypač kai kalbame apie endokrininę sistemą žalojančias medžiagas, kur e, institucijas ir teisės aktų prieimėjai nenoriai veikia nes tai kertasi su kitais interesais. Aš kaipiuosi į Europos aplinkos agentūrą parengti daugiau ir geresnių rodiklių, kad galima būtų stebėti programos įgyvenimą. Tai nėra kritika agentūrai. Kol kas ji kaip tik dirba labai gerai, bet mums reikia papildomų rodiklių geriau suprasti apie tai, kaip programa yra įgyvenama. Kad galėtume parengti daugiau rodiklių, mums reikia, aišku, daugiau duomenų. Reikia įtraukti daugiau valstybių narių. Ir taip pat susilaukti didesnės komisijos paramos. Dar viena problema arba vienas aspektas, kurį reikėtų paminėti, yra finansavimas. E, Finansavimo trūkumas įgyvendinant programos tikslus gali būti problema valstybių narių lygių, bet ES lygių E, finansavimo apimtys nėra problema. Yra problema tai, kaip tas finansavimas yra išleidžiamas. Atvirai sakant, e, matome atveju, kai lėšos švaistomas. Kai kuriais atvejais e, finansavimas buvo suteikiamas, tačiau buvo iššvaistytas, jo nebuvo pasinaudota. Taigi čia reikia pabrėžti komisijos vaidmenį prižiūrint, budriai prižiūrint, kad galima būtų užtikrinti, kad lėšos bus tinkamai leidžiamas. Aš sutinku su suinteresuotųjų subjektų nuomonė, kad septintoji Europos aplinkos programa padarė teigiamą poveikį, formuojant politiką ir atneša daug naudos. Tačiau spragos žiniuose, politikos e, nuoseklumas ir finansavimas yra tos trys rytis, kuriuose galima dar būtų tobulėti. Kalbant apie programos atveitį, ateitį laikotarpiai po 2020-ųjų, daugumai suinteresuotųjų subjektų, su kuriais mes konsultavomės, pritarė tam, kad aštuntoje programoje kad aštuntoji programa turėtų egzistuoti ir kad jos taikymas rytis galėtų būti išplėsta. E, tačiau, e, kadangi įvardėjau, kad e, susidurime su rimtais įgyvenimo sunkumais e, įgyvenant šią programą, aš atsargiai žiūrėčiau į raginimus e, plėsti būsimą programą. Turim prisiminti, kad e, kol kas mums nelabai sekasi siekti tikslų išsikeltų iki 2020-ųjų. Vizijos, ambicijos, viskas gerai, bet ką jos reiškia be įgyvendinimo. Taigi, labai būčiau e, patenkinta išgirdusi kolegų nuomonės apie šį ir kitus mano pranešimo aspektus. Dėkoju. Dabar steiksiu žodį šešėliniams varnešėjams iš politinių frakcijų. Ponas Polčiak pirmiausia. Dėkui, pani Přesitikinė, za udėlinį slovą. Chci padėkovat. Ačiū pirmininkė, aš noriu padėkoti pranešėjams už tikrai labai gerą pranešimą. Manau, kad buvo aptarti visi svarbus e, dalykai ir suprantu, kokia sudėtinga užduotis tai buvo. Aplinkosauga yra mums lemiamas veiksnys ateičiai. Todėl privalu nustatyti toli siekiančius tikslus, kurie būtų aiškiai suformuluoti ir kryptingi. Todėl Visų pirmiausia, mes turėtume laikytis savo įsipareigojimo ir tik tai paskiau galime galvoti apie savo veiksmų išplėtimą. Mastau apie tris pagrindinius tikslus ir jų įgyvendinimą, todėl mano supratimu įgyvendinimas nėra vienodas šiuose srityse, kitas įk trūksta žinių, kai kurie tikslai yra visai neblogai gyvendinimi, turiuomenyje antrą tikslą, tai yra maža anglė ekonomika, tačiau kai kuriuose srityse darbai išlubuoja. Todėl mes turime tą aiškiai įvardinti ir pranešėja tą labai teisingai ir pastebėjo. Dar norėčiau šitą pridurti. Pirmiausia, tai yra tvarūs miestai bei jų plėtra. Mes turėtume kalbėti ap, su, apie sub urbanizaciją, nes aglomeracijų plėtimasis yra didžiulis iššūkis ateičiai, todėl jeigu mes tokojame idėjų ir nežinome, kaip suvaldyti tų aglomeracijų plėtimasi, tai mes ir nežinosime, kaip plėtosis miestai. Su to susiję ir daug kitų problemų, kaip sveikata, aplinkosauga. Todėl tai turėtų būti įtraukta į pranešimą. Dabar dėl BŽUP, tai galėčiau pritarti išsakytai pranešėjos nuomoniai dėl tam tikros kritikos, bet tuo pat metu turime atvirai vertinti ir savo vykdomą politiką. Pirmiausia, noriu pakalbėti apie pirmos kartos biokūro, biokūrui teikiamą param, paramą, nes tai turi įtakos e, CAP ir taip pat aplinkai. Todėl turime pakankamai kritiškai vertinti mūsų vykdomą politiką. Man atrodo, kad kitas syk konfliktuoja subsidiarumo principą su mūsų užsibrieštais tikslais, todėl valstybės gali nesunkiai pasinaudoti subsidiarumo principu. Tačiau kitas įk. Akcentuoti vien tik tai subsidiarumą reiškia, kad nusisigrėžiame nuo ES nustatytų tikslų. Todėl tai reikėtų paminėti pranešime. Aš pateiksiu keletą pranešimų, e, pakeitimų, nes man labai patinka pranešimas. Neturiu daug pastabų. Taigi turime susitelkti į ateitį. Suprantu, kad pranešėja kai kuriuose vietose abejoja, mano, kad nereikia plėstis, reikia susitelkti prie pagrindinių tikslų, bet tuos tikslus ateičiai ir 2010 metams turime apibriežti konkrečiau. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš savo ruoštų irgi galėčiau pritarti kolegai ir noriu nuoširdžiai padėkoti, padėkoti poniai Sirbau. Mano supratimu, tai yra gera mūsų darbo pradžia. Šiame komitete dirbu jau tris metus, dirbu prie žiedinės ekonomikos ir atliekų teisės aktų, bio, prie bioįvairovės, esu taip pat ir prie oro kokybės bei emisijų. Ir kai nagrinėjau visas tas temas, tai matau, kad ES tvirti teisės aktai dar neužtikrina, kad jie bus įgyvendinti. Kai žvelgiu į įgyvendinimo dokumentus ir 2020 ataskaitą apie įgyvendinimo būklę, tai galime matyti, kaipgi tie teisės aktai buvo įgyvendinimi. Arba, pavyzdžiui, komisijos aplinkosaugos peržiūros e, dokumentas. Taigi nuolat yra erdvės tobulėti. Ir kai žvelgime į, į sen, septintąją aplinkosaugos veiksmų programą, tai susidaro įspūdis, kad jau mažai ką mes ir pasistumėjome į priekį. Buvo kalbėta apie įgyvendinimą. Tie griežti standartai dar nereiškia, kad uh, viskas bus įgyvendinta. Reikia e, derinti įvairias politikas, aiškiai žvelgti tiesiai į akis, žinome, kokios yra problemos, bet šitas pranešimas turėtų būti ryštingesnis, mums reikia apibrieštų sprendimų. Ir aš kaip tik ir ketinu pateikti savo pakeitimus, kad mes kaip komitetas siūstume aišku signalą. Gaume tiek daug informacijos apie tai, ką reikia įtraukti į pranešimą, kas buvo įtraukta. Tai yra pozityvūs dalykai ir aš už tai norėčiau padėkoti, nes yra puikus pagrindas mums bendradarbiauti ateityje. Dėkuoju toliau, ponas Ek. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos ir gerbiama pirmininkė. Nuoširdžiai dėkoju už šį tokį svarbų pranešimą. Kai kurie tikslai buvo įgyvendinti, kai kurie ne. Tačiau parlamente mes akivaizdžiai matome, kokia yra politinė valia tobulėti ir eiti į priekį, nepaisant to, kad kai kas nesiseka. Dažnai kritikuojama bendra žemės ūkio politika, tam galėčiau pritarti. Norėčiau pakalbėti apie mūsų tą gamtinį kapitalą ir turiuomenyje bioįvairovės strategiją. Europos ekosistemams grėsia grėsmė Europoje. 15 metais tikrai ES nėjo tinkama linkme stabdyti, stabdydama tą bio įvairovės eroziją. 60 ar 70 procentų biosistemų, ekosistemų e, grėsia neigiamos pasiekmes ir turės tai didelės neigiamos įtakos ne tik žemės ūkiui, bet ir kitoms e, sritims. Turime pripažinti, kad yra aiškios problemos ir kad nyksta bio įvairovė. Turime ieškoti sprendimų ir juos pritaikyti. Kartu su šia pranešimu pasigirdo ir raginimu centrinėje Europoje stabdyti vilkų populacijos plėtimasi, nes neva mums nereikia jų to negalėtume daryti, mes turime sugyventi kartu su jais, nes jeigu naikinsime gamtą, tai tik darysime žalą savo patiems. Man džiugu, kad tas, ši ataskaita yra tokia pažangi ir aš noriu dar kartą už ją padėkoti. Pane Hakin. Ačiū pirmininkė, ačiū šį pranešimą. Taip mes akivaizdai, akivaizdžiai matome, kad ne visur galime konstatuoti vienodą situaciją. Ta, ak, tas akivaizdu ir akivaizdžiai pastime. Panašu, kad kai kurie sektoriams grėsia grėsmė. Net yra tokių nuomonių, kad kai kurie sektoriai, kaip antai bio įvairovė, susiduria su rimtomis problemomis, o tai yra taip svarbu mūsų aplinkai bei gamtai. Mes tą turime įvardinti ir pabrėžti. Jeigu susitelksime į penkerius, o ne penkiolika metų, tai kodėlgi ne, mes galime pasiekti neblogų rezultatų. Kaip antai puikiai žinome, kad glifosatai yra žalingi aplinkai, tačiau vakar primtas sprendimas yra neįtikėtinas ir turėsime tikrai daug neigiamų pasiekmių netolimoje ateityje. Mūsų primami sprendimai aplinkos saugos rytie turi būti derinami ir su kitomis politikomis. Taip, mes apie tai kalbame, mes esame stebimi, komisija ploja katučių Bet pranešime juk aiškiai konstatuojami ir neigiamai faktai, neigiami faktai, bet niekas į juos neatsižvelgia. Turime kalbėti e, su valstybėmis narėmis, turime aiškiai pasakyti, e, perduoti tą žinią komisijai, turime prisimti atsakomybę, tai yra mūsų darbas, turime vykdyti savo pažadus. Taip yra ir pasitikėjimo stoka, piliečiai nepasitikė ES institucijomis. Tai nėra gerai. Ta turime pastebėti ir pranešime. Taip, dabar aplinkosaugos, klimato kaitos, ataskaitos, duomenis. Juk yra tiek daug žinių, kad e, tikslų įsipareigojimų nesilaikome. Ar būtina aiškinti, kokia yra svarbi bioįvairovė klimato kaitai? Ne, tiesiog e, turime pateikti konkrečių pavyzdžių, įrodinėti iš naujo nereikia. Toliau, CO2 emisijos. Kokia neigiama emisijų pasiekmė biovairoviai. Ta turime irgi pabrėžti. Taigi noriu nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už tokį didžiulį darbą, bet noriu kreiptis į Europos komisiją, kad jinai e, imtųsi veiksmų. Reikia kreiptis į pono Timermansą. Turime tą padaryti visi kartu ir turime dirbti iš vien, nes jeigu nepriimsime bendrų sprendimų, tai nieko ir nebus, o tai yra grėsmė, grėsmė mūsų gamtai. Ačiū. Dėkoju. Šešėliniai pranešėjai jau baigė savo pasisakymus, o dabar žodį suteiksime kitiems komiteto nariams. Ponas Lenk. Ačiū mūsų politikos departamentui už tyrimą, ačiū už šią ataskaitą. Aš buvau septintosios aplinkos veiksmų programos pranešėjas ir e, žinau, kad e, įgyvenimo programa buvo gera, tačiau kai kuriuose tik tai vietose, iš dalies. Ir jau buvo aiškiai įvardintos to priežastys. Mes visos 28 valstybės pasirašėme tos teisės aktus, bet jie nėra įgyvendinami. mes jau labai dažnai pabrėžiame septintosios programos įgyvendinimą, bet to nepakanka. Kviečiu komisiją bendradarbiauti su valstybėmis ir pabandyti rasti priežastis, kodėl šlubuoja šitas įgyvendinimas. Ir mes neturėtume vengti net nustatyti nuobaudas, sankcijas tiems, kurie pažeidžia susitarimus ir sutartį. Reikia kreiptis į valstybių narių institucijas ir išsiaiškinti, kur yra tos problemos, nes tikrai grėsia procedūros dėl sutarties nesilaikymo pradėjimas. Todėl Pavyzdžiui, Natura 2000 arba aplinkos saugų, ap, saugoms teritorijoms mums trūksta lėšų. Ta turime suprasti, kad norint įgyvendinti tikslus mums reikia užsitikrinti ir atitinkamą biudžetą, finansavimą 80 procentų yra išleidžiama aplinkosaugai 20 tik tai įgyvendinimui. Tai turėtų pasikeisti. Nuo septintosios programos, po septintosios programos buvo patvirtintas Paryžiaus susitarimas. Ir nepaisant to, aš manyčiau, kad mums būtina labiau derinti politikas ir derinti visose srityse žemės ūkis yra vienas iš atspirties taškų, pagrindinė sritis, kuri taip pat ir mums yra labai svarbi. Todėl aštuntoji aplinkosaugos veiksmų programa bus neužilgo patvirtinta ir galbūt bus perimti septintosios programos tikslai. Nereikia išradinėti dviračio, bet tikriausiai reikia tik pri, juos pritaikyti, pagilinti, atsižvelgti į naujas žinias informaciją. Iš to tikriausiai išplauks nauji įsipareigojimai. Taigi tikimės, kad aštuntoje programoje komisija bus ryštingesnė ir numatys toliau siekiančius tikslus aplinkosaugos srityje. Dėkuoju. Frau Vorsitzende, vielen herzlichen Müller, ačiū. Pone pirmininkė, bendro žemės ūkio politika yra minimi, minima kaip problema, užtikrinant politikos ryčių sklandumą, nuseklumą. Reikia užtikrinti atskirų politikos ryčių e, susietumą, veiksmų nuoseklumą. E, jos turi viena kitą papildyti. Jei šios studijos išvados bus panaudotos telesniems planams, norėčiau pasakyti štai ką. Negali būti, kad viena politikos sritis e, apsprendžia kitą politikos įtį arba iškelia jai papildomus tikslus. E, BŽUP e, turi rūpintis e, maisto produktų tiekimu, jų saugumu. Tai ne, neturėtų būti mūsų tikslas. Bendro žemės ūkio politika turi progresuoti, o mūsų klimato veiksmų politika turi atitikti BŽUP. Ar tai susijęs su žalinimu? Jūs sakėte, kad e, žalinimo priemonės ne visada yra geros, tačiau peržiūrėjus jas matau, kad 5 procentai ariamos žemės turėjo būti priskirti ekologiškoms teritorijoms, tačiau 9 procentai tos ariamos žemės e, e, priskir, priskirti ekologiškai svarbioms teritorijoms projektas vykdama jau du metus. Dabar kol kas dar negalime įvertinti, kas nuveikta ir teikti, kad tai buvo nesėkmingi veiksmai dėl CO2 mažinimo. Jei mūsų komitete kalba eina apie 300 tūkstančių hektarų ekologinės, ekologinio dėmesio, ekologinės svarbos teritorijų, tai e, mes išvengtume didelio kiekio CO2 išleidimo į aplinką, jeigu nebūtų naudojamos augalų apsaugos priemonės, iškiltų daugiau problemų dėl CO2 išmetimo į aplinką. Ir kitų, yra ir kitų problemų, kurias minėjo pranešėja, tai yra maisto švaistimas. 35 procentai maisto yra išvaistoma namų ūkiuose ir čia reikia imtis veiksmų, reikia žvalgytis ne tik į BŽUP. Ir dar vienas dalykas, kurį jūs minėjote, kurį laikau svarbiu, tai švarus geriamas vanduo, kurio mums visiems reikia. Ir kalbėdami apie švarų geriamą vandenį, turime mąstyti apie e, vandens nuotiekų valdymą. Ta, tas rytis yra pamirštama Europoje, turime apie tai kalbėti. Dar porą žodžių apie žemės ūkį. Aš nemanau, kad žemės ūkis turė, būtų suinteresuotas, e, galėtų siekti pakengti aplinkai, juk ūkininkai nori, norė, turėtų norėti palikti tinkamą aplinką ateitiems kartoms. Toks ir yra mūsų tikslas. Ačiū, sako pirmininkė. Daugiau norinčių pasisakyti nėra. Jei ne, tuomet kreipiuosi į komisiją. Ponas Rosas. Prašau. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų pranešimo projektą. Džiugu, kad pranešime konstatuojama, kad septintoji e, aplinkos veiksmų programa yra priemonė užtikrinti nuoseklų mūsų politikos įgyvendinimą. Džiugu, kad ponės serbu priejo tokios išvados. E, svarstymas vyksta laiku, mūsų nuomonė, nes turime galimybę apžvelgti jūsų išvadas ir rekomendacijas, bei atsižvelgti į mūsų pas mus pradėtą vertinimo procesą, kuris ką tik prasidėjo. Parenkėme kelio gairių planą e, vertinimui, kuris prasidėjo lapkritį. E, tai yra mūsų e, vertinimo planas, visa informacija yra komisijos svetainėje, jeigu norėtumėte su jie susipažinti. Mus džiugina ir pranešėjos pasirinktas požiūris į vertinimą. Manome, kad jis sėkmingai papildo mūsų požiūrį. Jūs e, akcentavote tris prioritetinės rytis septintosios programos bei e, kalbėjote apie, apie agentūras, mes nusprendėme daugiau dėmesio skirti e, struktūriniam šios programos vaidmeniui. Ką tai reiškia? Mes nagrinėsime tokius klausimus, pavyzdžiui, ar turime tinkamą aplinkosaugos strategiją? Ar septintoji aplinkos veiksmų programa leido sparčiau, veiksmingiau ir geriau koordinuojant gyvendinti veiksmus mums, ES ir valstybėms narėms? Ir ar buvo sukurta bendra sinergija, atsirado daugiau galimybių bendrai panaudoti fondų lėšas? Domėsimės ir e, papildomų pagrindų sistemomis, kurios užtikrina įgyvendinimą. Jūs kalbėjote apie žinių ir patirties svarbą bei įgyvendinimo užtikrinimą. Vienas iš paskutinių kalbėtojų būtent apie tai kalbėjo. Mes šiuo metu atrenkame kriterijus, pagrind, kurie ne tik atspindėtų prioritetus nuo pirmo iki trečio, bet ir kitus prioritetus, pavyzdžiui, vyriausybės valdysenos aspektą. Mes taip pat renksime viešasias konsultacijas bei tikslinės konsultacijas su įvairiais e, organizacijų atstovais. E, viso mūsų darbo rezultatai bus paskelbti kitų metų vasarą. Norėčiau trumpai pakomentuoti kelias iš jūsų rekomendacijų. Aš suprantu, kad Mm, komisijos iniciatyvos planuojamos kitų metų pradžiai e, išspręs kai kuriuos iš jūsų iškeltų klausimų. Pavyzdžiui, pasirodys pasiūlymas dėl pa, pa, pakartotinio vandens naudojimo, dėl, bus strategija dėl plastiko ir, strategin, ir finansavimo strategija, kuri pasirodys kitų metų pradžioje. Iki šių metų pabaigos parengsime komunikatą dėl E, BŽUP modernizavimo ir supaprastinimo. Pirmininkas Junkeris jau pabrėžė, kad šios reformos tikslas užtikrinti e, optimalų BŽUP indėlį į komisijos prioritetus, Paryžiaus tikslus, tvarios plėtros tikslus, kuriuos kai kurie iš jūsų minėjote. Svarbiausias iššūkis komisijai kitais metais bus žinoma kita daugiametė finansavimo programa. Ir pasiūlymą šiuo klausimu pateiksime kitų metų gegužę taip pat skaidrumo steb ir atskaitomybės stebėsena taip pat bus labai svarbus klausimai. O kalbant apie išlaidas aplinkos saugos srityje, lėšas skiriamas iš es biudžeto, klausimas, kuris taip pat buvo paliestas čia, e, aplinkos saugai lėšos skiriamos iš vairiausių fondų yra LIFE priemonė bei daugybė uh, projektų finansuojamų iš kitų fondų, pavyzdžiui, struktūrinių ir sanglaudos fondų. Ir galiausiai manau, kad mes nemažai nuveikėme užpildydami spragas žinių ir patirties rytyje, kuriame aplinkosaugos žinių ir patirties bendruomenė e, būtent šiuo tikslu. Ir Kitų metų pradžioje taip pat patvirtinsime stebėsenos e, sistemą dėl e, žiedo ekonomikos, taip pat ir, vertint, ir rengdami septintosios aplinkos veiksmų programos įvertinimą. Ačiū. Ačiū, ponė Sarba, jeigu norėtumėt pabaigti. Ačiū. Noriu padėkoti visiems kolegoms už pasiūlymus ir nuomonės. Dėkoju ir komisijos atstovui. Visiškai sutinku dėl to, kad e, turėčiau siūlyti sprendimus. Padarysime tai per pakeitimus drauge. Teiksiu pakeitimu dėl miestams tinkamų sprendimų transporto ir oro kokybės klausimais, dėl mais, apsirūpinimo maisto produktais saugumo, kaip jūs sakėte, tai labai svarbus klausimas, dėl maisto švaistimo be bejonės. Lauksiu jūsų pasiūlymų ir manau, kad šį pranešimą parengsime drauge. ir nusiusime labai gerą žinę iš mūsų komiteto. Dar kartą ačiū ir lauksiu jūsų pakeitimų. Mhm. Ačiū dar kartą tie, tiems, kurie rengė tyrimą, taip pat nariams, kurie dalyvavo diskusijose. Noriu priminti, kad pakeitimus reikia įteikti iki e, gruodžio 5.11 ryto, o balsuosime Envi komitete E, kitų metų vasaro 27-ąją. Bendros diskusijos baigtos, toliau pagal darbo tvarkė numatytas balsavimas, kuris prasidės už pusvalandžio. E, pusę vienuolikos. Dabar trumpa pertrauka. Hello everyone, maybe you would like to take your seats. Sveiki visi. Prašyčiau jūsų susėsti vietas ir paruošti savo balsavimo korteles. So we can start the voting. Ir balsavimas netrukus prasidės, nes po balsavimo dar mūsų laukia darbo atvarkės klausimai. Okay, is everyone ready? Ar visi pasirengę? Visų pirma, trumpi balsavimai. Balsuosime elektroniškai. Matau, kad visi susėdo. Taigi, pirmasis balsavimas. Prieštaravimas dėl fosfatų mėsoje. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau, kitas prieštaravimas. Dėl saldiklių naudojimo smulkiuose konditerijos kepiniuose. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Toliau balsuojame dėl techninių standartų užtikrinančių tabako gaminių atsekamumą. <clears throat> Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Kitas techninis standartas dėl saugumo e, įrenginių taikomų tabako gaminiams. Prašau balsuoti. And it's closed. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dabar balsuosime dėl veikliosios medžiagos glifosato ir prieštaravimo patvirtinti jo galiojimo pratesimą. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Toliau balsuojame dėl draudimo e, visiško kosmetikos bandymų su gyvūnais draudimo. Tai klausimas žodžiu komisijai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau siūlymas dėl e, tarybos sprendimo ES vardu sudaryti susitarimą su Šveicarijos konfederacija dėl jų apivartinių taršos leidimų prekybos sistemų ir tų sistemų susėjimo. Prašau balsuoti. Balsuot. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dar vienas klausimas žodžiu. Grįžtame prie visiško kosmetikos e, gaminių bandymų su gyvūnais draudimo, nes tai yra klausimas tarybai. Prašau balsuoti. draudimas uh, atlikti kosmetinių gaminių bandymus su gyvūnais. Tai klausimas žodžių tarybai, balsavimo dėl klausimo žodžių komisijai. Taigi balsavimas baigtas ir pritarta. Einame prie sudėtingesnių klausimų tarptautinės vandenų valdymas, vandenų ateities darbo tvarkė, atsižvelgiant į darnos vystimus tikslus iki 2030-ųjų pranešėjas ponas Farijo. 70. Kas už, prieš, atmesta. Pirmasis kompromisas. Prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Kas pasisako už pritartą. Aštuoniasdešimtasis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Aštuoniasdešimt pirmas, už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Tran 3, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 85 už, prieš susilaiko pritarta. 87 už, šį prieš susilaiko pritarta. 87 už, prieš susilaiko pritarta. 88, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 80. Ne, 90. Ne, 91. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 92. Už, prieš, susilaiko atmesta. Žuvininkystės šeštasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Žininkisės devintasis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 93 už, prieš, susilaiko, pritarta. 94 už, prieš, susilaiko, atmesta. 96 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 97 už, prieš, susilaiko, atmesta. 98 už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Šimtas ketvirtasis. Kas už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas penktasis už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas šeštas už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas septintas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 108. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 109. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 110. Už, prieš susilaiko pritarta. 111. Už, prieš susilaiko pritarta. 112. Už. Pasitikriname dėl 111. Prašom balsuoti. Atmestas, aš manau, sako pirmininkė. 112 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 114 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Žininkysės 29 už, prieš, susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko pritarta tran 19, ne, tran 20. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 118, kas už? Prieš susilaiko pritarta. 120, kas už? kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 121 už, prieš, susilaiko, pritarta. 123 už, prieš, susilaiko, pritarta. 124 už, prieš, susilaiko atmestas. 125 už. Kas prieš susilaiko atmesta. 100 reikia pasitikrinti dėl 125. Prašome balsuoti. Baigiame. Atmesta. 126 pakeitimas, kas už prieš susilaiko apritarta. 127. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 128. Kas už? Prieš susilaiko. Pritarta. 129. Už? Prieš susilaiko. Pritarta. 130. Ne. 131. Kas už? Kas prieš susilaiko. Atmesta. Žininkėsės penktasis už, prieš, susilaiko pritarta. Žininkėsės antrasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 133 už, prieš, susilaiko pritarta. 124 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 137 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 138. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 139. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 140. Už, prieš, susilaiko. Dar kartą pakartosime. 140. Kas prie, už, prieš, susilaiko atmesta. Žuvininkystės 16. Norite tikrintis dėl 140. Prašau. Prašyčiau balsuoti. Baigiame. Pritarta. Dėkui. Šeštasis kompromisinis. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pritarta. 147. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 148 už, prieš susilaiko pritarta, 149 ir 153 kartu už, prieš susilaiko pritarta, 150 už, prieš susilaiko pritarta, 151 už, prieš susilaiko pritarta, 152 už, prieš susilaiko pritarta, 154 už, prieš susilaiko pritarta, 156 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, aštuntasis kompromisas už, prieš susilaiko atmestas. Dabar balsuojame dėl 95. Kas už? Jeigu kompromisas atmestas, reikia balsuoti dėl kompromiso apriektų pakeitimų. Taigi 95. kas už, Aštuntas kompromisas buvo atmestas, bet pasitikrinkime. Aštuntasis kompromisas. Baigiame balsuoti. Atmestas. Taigi balsuojame dėl pakeitimų. Pradėkime iš naujo. 95. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 117 už, prieš, susilaiko pritarta. 119 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 122 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 183 kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 183. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Galėjote balsuoti dėl aštunto kompromiso, nes teigiamai balsavote dėl visų pakeitimų, kuriuos apriepia šis kompromisas. 158. Pakeitimas kas už, prieš, susilaiko pritarta. 159. kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 161 už, prieš, susilaiko pritarta. 163 už, prieš, susilaiko pritarta. 166 už, prieš, susilaiko pritarta. 167 už, prieš, susilaiko pritarta. 168 už, prieš, susilaiko pritarta. 169 už, prieš, susilaiko pritarta, 170 už, prieš susilaiko pritarta, 171 už, prieš susilaiko pritarta, 173 už, prieš susilaiko pritarta, 174 už, prieš susilaiko pritarta, 175 už, prieš susilaiko pritarta, 176 už, prieš susilaiko pritarta. 177 už, prieš susilaiko pritarta, 178 už, prieš susilaiko pritarta, 179 už, prieš susilaiko pritarta, 180 už, prieš susilaiko pritarta. 181 už, prieš susilaiko pritarta. 182 už, prieš susilaiko pritarta. 184 už, prieš susilaiko pritarta. Tran 7 už, prieš susilaiko pritarta. 186 už, prieš susilaiko pritarta, 187 už, prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktasis kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 191 ir e, žunkysės 12 už, prieš, susilaiko pritarta. Tran 16 už, prieš, susilaiko pritarta. 192, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 194 už, prieš, susilaiko pritarta. 197 už, prieš, susilaiko, pritarta. Dvyliktasis kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 201 ir 2 už, prieš, susilaiko, pritarta. 203 už, prieš, susilaiko, pritarta. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 209 už, prieš, susilaiko, pritarta. Balsavome dėl e, pirmos dalies 210 už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko pritarta. 211 už, prieš, susilaiko pritarta. 212 už, prieš, susilaiko pritarta. 213 už, prieš, susilaiko pritarta. 214 už, prieš susilaiko atmesta. 2.15 už prieš susilaiko pritarta. 2.16 už prieš susilaiko. Kas už 216? Už prieš susilaiko pritarta. 217 už prieš susilaiko pritarta. 218 už prieš Sulaiko pritarta. 219 už, prieš susilaiko pritarta. 220 už, prieš susilaiko pritarta. 221 už, prieš susilaiko pritarta. 222 už, prieš susilaiko pritarta. 223 už, prieš susilaiko pritarta. 224 dalimis dėl pirmosios, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 225 už, prieš, susilaiko, pritarta. 226 už, prieš, susilaiko, pritarta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 234 už, prieš, susilaiko, pritarta. 235 už, prieš, susilaiko, pritarta. 236 už, prieš, susilaiko, pritarta. Tram 13 už, prieš, susilaiko, pritarta. 237 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 238 už, prieš, susilaiko, pritarta. 239 už, prieš, susilaiko, pritarta. Tran 11 už, prieš, susilaiko, Kas už tran 11? Kas prieš? Pritarta. 240. Pasitikrinkime dėl tran 11. The vote is open for Tran 11. Balsuojame dėl Tran 11. EKR frakcija ketina balsuoti ar ne? Tik paklausiau. Baigiame balsuoti tuomet. Pritarta. 240. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 241 už, prieš susilaiko pritarta. 242 už, prieš susilaiko pritarta. 243 už, prieš susilaiko pritarta. Tran 6 už, prieš susilaiko pritarta. 244 už, prieš. Nekeliate rankų, kas už 244, kas prieš, atmesta. 245, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 246 už, prieš, susilaiko Pasitikriname dėl 246 balsuokime. Pabaigsiu. Pritarta 247 už, prieš, susilaiko, pritarta. 248 už, prieš, susilaiko, pritarta. 249 už, prieš, susilaiko, pritarta. 250 už, prieš, susilaiko, pritarta. 251 už, prieš susilaiko pritarta. 252 už, prieš susilaiko pritarta. 253 už, prieš susilaiko pritarta. 254 pritarta. 255 už, prieš susilaiko pritarta. 256 už, prieš susilaiko pritarta. Dalimis 257 dėl pirmosios kas už, prieš, susilaiko, pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 258 už, prieš, susilaiko, pritarta. 259 už, prieš, susilaiko, pritarta. 260 už, prieš, susilaiko, pritarta. 261 už, prieš, susilaiko, pritarta. 262 už, prieš, susilaiko, pritarta. 263 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 264, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 265, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 266, už, prieš, susilaiko pritarta. 267, už, prieš, susilaiko pritarta. Tran dešimtas už, prieš, susilaiko pritarta. 18 už, prieš susilaiko pritarta. 21 už prieš susilaiko pritarta. 23 už prieš susilaiko pritarta. 23 kas už prieš susilaiko. 24 kas už prieš susilaiko pritarta. Trečias, kas už, prieš susilaiko. Pritarta ketvirtas už, prieš susilaiko. Pritarta Dabar mūsų pakeitimai 22. Ne, nereikia balsuoti. Pirmasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antrasis už, prieš, susilaiko pritarta. Trečiasis už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtas ir tran pirmasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis kas už? Ne. Penktas priimtas, šeštasis atkrito. Dešimtas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Tran 16 citata už prieš susilaiko pritarta, 11 už, už prieš susilaiko pritarta, 12 už prieš susilaiko pritarta, 8. Ne, 13 ir e, tran 8 už prieš susilaiko pritarė, 14 ir tran 18 mm, už prieš susilaiko priimta, 15 ir e, tran 9 už prieš susilaiko pritarta. 16 ir 29 drauge, kas už prieš susilaiko pritarta, 17 ir 28 už prieš susilaiko pritarta, transi 5 už prieš susilaiko pritarta. 18. Kas už prieš susilaiko pritarta? Už prieš susilaiko pritarta. 10. Už prieš susilaiko pritarta. 23. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 24. Už prieš susilaiko pritarta. 25. Už prieš susilaiko atmestas. 26. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 27. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 30. Už, prieš, susilaiko pritarta. 31. Už, prieš, susilaiko pritarta. 32. Už, prieš susilaiko pritarta, 33 už, prieš susilaiko pritarta, 34 už, prieš susilaiko pritarta. 35 už, prieš susilaiko, pasitikrinkime dėl 35-ojo. Balsuokime. Kai kurios frakcijos iš vis nekelia rankų, tad sunku nuspėti. 35-asis, jam pritarta. 36-asis, kas už? prieš susilaiko pritarta, 37 už, prieš susilaiko pritarta, 38 už, prieš susilaiko pritarta, 39 kas už, prieš susilaiko pritarta, 40 už, prieš susilaiko pritarta, 41 už, prieš susilaiko pritarta, 42 už, prieš susilaiko pritarta, 43 už, prieš susilaiko pritarta. 44 už, prieš susilaiko pritarta. 45 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 46 kas už, prieš susilaiko atmestas. 48 už, prieš susilaiko. Kas už 48, kas prieš tikriname. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. 47. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 49. Už? Prieš? Susilaiko atmesta. 50. Už? Prieš? Kas už 50. Jį? Pritarta. 51. Kas už? kas prieš, kas susilaiko pritarta. 52 už, prieš, susilaiko. Pasitikriname dėl 52. Balsuokime. Gal per greit balsuojame, nes nekilnojate rankų. Baigiame balsuoti. Atmesta. 53. Kas už? Prieš susilaiko apritarta. 54. Už prieš susilaiko at, pritarta, 55 už, prieš susilaiko pritarta, 56 už, prieš susilaiko pritarta, 57 už, prieš susilaiko pritarta, 58 už, prieš susilaiko pritarta, 59 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 60 už, prieš susilaiko pritarta, 61 už, prieš susilaiko Kas už 61-ąjį? Pritarta. 62-as. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 63-as už? Prieš susilaiko. Pritarta. 64-as už? Prieš susilaiko pritarta, 65 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 67 už, prieš susilaiko pritarta, 68 už, prieš susilaiko pritarta. 69. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Žunikistės trečiasis už, prieš susilaiko pritarta. Septintasis žininkistės pritarta, aštuntasis žininkistės, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Ir visa eilė žininkistės pasakysiu tik numerį, dešimtas už prieš e, susilaiko atmestas, penkioliktas už prieš susilaiko atmestą. Penkioliktasis, kas už? Tvarka, jam pritarta. Septynioliktasis, žunikysės, kas už, prieš susilaiko pritarta. Devynioliktasis už, prieš susilaiko pritarta. Dvidešimtasis už, prieš susilaiko pritarta, 22 už, prieš susilaiko pritarta, 22 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 22. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 23 už, prieš susilaiko atmesta, 24 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 25 už, prieš susilaiko pritarta, 26 už, prieš susilaiko a, pritarta, 27 už, prieš susilaiko pritarta, 28 už, prieš susilaiko atmesta, 30 už, prieš susilaiko pritarta, 31 už, prieš susilaiko pritarta, 32 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 32. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 33 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta 34 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta 35 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta 36 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta 37 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta 38 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 39 už, prieš susilaiko pritarta. 40 už, prieš susilaiko pritarta. 41 už, prieš susilaiko atmesta. 42 kas už, prieš. Balsuokime dėl 42 kas už, kas prieš susilaiko pasitikrinkime 40, dėl 42. Aiškiai pritarta. 43. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Už prieš susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas. Prašome balsuoti. Balsuoti. Baigiame. Pritarta. Toliau balsuosime dėl Europos solidarumo korpuso. Pradedame nuo 67 už, prieš susilaiko atmesta. 6A kompromisas už, prieš susilaikė atmesta. 6B kompromisas už. Norite pasitikrinti dėl 6A, prašom. Tai yra kompromisas. 6A kompromisas. Pradame balsuoti. Baigime balsuoti, atmesta. 6B kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimtarta. Ne, dar netinka. Gerai, dar kartą pasitikrinkime. Pradedame dėl 6B. Ne visi balsavote. Kaip norite, čia jūsų pasirinkimas. Pritarta. 77. Ne, tai atrodo. Ne, 12. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 79. Už prieš susilaikė atmesta. 7, 5A kompromisas už prieš susilaikė atmesta. 5B. Norite pasitikrinti ir vėl. Gerai. 5A kompromisas. Pradedame balsuoti. 5B kompromisas. Kas už? Kas už, kas prieš ne. Pasitikrinsime iš pradžios. Pradame balsavimą dėl 5B. Baigime balsavimą. Irgi atmetame. 13 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 80. Ne. Norite dar pasitikrinti dėl 13. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 80 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 81 už, prieš susilaikė pritarta. 82 už, prieš susilaikė atmesta. 83 už, prieš susilaikė atmesta. Kompromisas 4 už, prieš susilaikė. Išaldęs nieko nemačiau balsuojant. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikę, pasitikrinsim. Pradedame. Vadinasi, jūs keičiate nuomonę priklausomai nuo kompromisų. Gerai, baigiame balsuoti. Pritarta. 84? Ne, kažką netai pasakiau. 87 už prieš susilaikė priimta. 88 už prieš susilaikė atmesta. 89 už prieš susilaikė atmesta. 90 už prieš susilaikė atmesta. 91 už prieš susilaikė atmesta. 82 atmesta. 93 už prieš susilaikė priimta. 94 už prieš susilaikė atmesta. Septintas kompromisas už prieš susilaikė primta. 97 už prieš susilaikė atmesta. 16 už prieš susilaikė atmesta. 98 už prieš susilaikė atmesta. 99 už prieš susilaikė atmesta. Pri, pritarta. 100 už prieš susilaikė priimta. 17 už, prieš, susilaikė, primta. 18 už, prieš, susilaikė, atmesta. 19. Ne? Tikrinamės 18. Iš pradžios 18 pradame balsuoti. Baigėme balsavimą. Atmesta. 101 už, prieš, susilaikė, pritarta. Atskirai balsuojame dėl 102. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Ar ne? Pasitikrinsime dėl antrosios dalies. Atrodo, kad labai daug susilaikiusi buvo. Baigime balsuoti. Pritarta. 103 už, prieš, susilaikė, atmesta. 104 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 106 už, prieš, susilaikė. Pasitikriname. 106. Baigėme balsavimą. pritarta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 109 už, prieš, susilaikė, pritarta. 22 už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 už, prieš, susilaikė, pasitikriname. 23. Baigiame balsuoti. Pritarta. 110 už, prieš, susilaikė, pritarta. 24 už, prieš, susilaikė, pritarta. 25 už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 114 už, prieš, susilaikė, pritarta. 115 už, prieš susilaikė pritarta, 116 už, prieš susilaikė pritarta. Toliau pakeitimas pateiktas žodžiu, 117, ar nieks tam neprieštaraujate? Ne, gerai, tada balsuojame. Kas už, prieš susilaikė pritarta. Vėlgi taip pat darome dėl 118. Ar nieks neprieštaraujate tam? Ne, gerai, balsuojame. 118, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Vėlgi taip pat elgsimės dėl 119. Niekas neprieštaraujate, balsuojame už, prieš, susilaikė, pritarta. 120. Vėlgi taip pat kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 121. Už, prieš, susilaikė, pasitikrinsim. 121. Pranuoja balsuoti. Baigiame. Pritarta. 122 už, prieš, susilaikė, atmesta. 124 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pritarta. 125 už, prieš, susilaikė, pritarta. 126 už, prieš, susilaikė, pritarta. 127 už, prieš, susilaikė, pritarta. 29 už, prieš, susilaikė, pasitikriname 29, pradame balsuoti. Baigime. Pritarta 30 už, prieš, susilaikė, pritarta 31 už, prieš, susilaikė, pritarta 32 už, prieš, susilaikė, pritarta 128 už, prieš, susilaikė, pritarta. 129 už, prieš, susilaikė, pritarta. 130 už, prieš, susilaikė, pritarta. 131 už, prieš, susilaikė, pritarta. 132 už, prieš, susilaikė, pritarta. 133 už, prieš, susilaikė, pritarta. 33 už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 už prieš susilaikė atmesta, 35 už prieš susilaikė atmesta, 36 už prieš susilaikė atmesta, 37 už prieš susilaikė atmesta, 38 už prieš susilaikė atmesta, 39 už prieš susilaikė atmesta. 40 už prieš susilaikė atmesta, 41 už prieš susilaikė atmesta, 4-2 už, prieš susilaikė atmesta, pirmas už, prieš susilaikė pritarta, 4-3 už, prieš susilaikė atmesta. Antras pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta, 4-4 už, prieš susilaikė atmesta, 3 už, prieš susilaikė pritarta, 4-5 už, prieš susilaikė, atmesta, 4 už, prieš susilaikė, pritarta, 4-6 už, prieš susilaikė, atmesta, 4-7 už, prieš susilaikė, atmesta, 4-8 už, prieš susilaikė, atmesta, 5 už, prieš susilaikė, pasitikriname, penktas pakeitimas, pradame balsuoti. Baigime. Atmesta. 49 už, prieš, susilaikė, atmesta. 50 už, prieš, susilaikė, atmesta. 51 už, prieš, susilaikė, atmesta. 52 už, prieš, susilaikė, atmesta. 53 už, prieš, susilaikė, atmesta. 6 už, prieš, susilaikė, atmesta. 5-4 už, prieš, susilaikė, atmesta. 5-5 už, prieš, susilaikė, atmesta. 5-6 už, prieš susilaikė, atmesta. 5-7 už, prieš susilaikė, pritarta. 5-8 už, prieš susilaikė, pritarta. 5-9 už, prieš susilaikė, atmesta. 60 už, prieš susilaikė, atmesta. 6-3 už, prieš susilaikė atmesta, 6-4 už, prieš susilaikė atmesta, 6-5 už, prieš susilaikė atmesta. 6-6 už, prieš susilaikė atmesta, 6-7 už, prieš susilaikė pritarta. 6-8 už, prieš susilaikė atmesta, 6-9 už, prieš susilaikė atmesta. 7-4 už, prieš susilaikė pritarta, 7-5, prieš, už, už prieš susilaikė. Vėlgi, Aldė nebalsuoja. 7-5, kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl nuomonės su pakeitimais. Pradame balsuoti. pritarta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl ETS sistemos. Pradedame balsavimą. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. atrodo ir viskas. Tiek balsavimo, tiek žinių. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Ah, right in time. Yeah. Hmm? This is the next item. Yes. This is the next item. Yeah, yes, Miss Pietikainen is not here. She, she, she said she would not, but, okay, uh, so you she will not be replaced. Yes. You start with Dali then. There's no replaced. okay, dear colleagues, let's uh, continue our debates today. Esame mūsų diskusijos šiandien. Ir dabar svarstysime siūlymą priimti rezoliuciją dėl visiško kosmetikos bandymų su gyvūnais draudimo. Yra šešėlinių pranešėjų visai lė. Ar kas nors pasisakys ponios Pietikainen vardu? Jei ne, tuomet žodis poniai dalį. Ačiū. Ačiū ir už galimybę aptarti šį klausimą. Žinome, kad tas klausimas yra tikrai svarbus mūsų piliečiams ir kad tą klausimą žmonės diskutuoja. Sklando daug informacijos šią temą. Ir man atrodo, kad šiuo konkrečiu atveju ES pasirodė kaip lyderė ir parodė visam pasauliui, kad įmanoma atsisakyti kosmetikos bandymų su gyvūnais. Kalbu apie tai dėl to, kad ES patvirtintas visiškas draudimas atlikti bandymus su gyvūnais. E, šių gaminių ir draudžiama tiekti į rinką kosmetikus gaminius, e, kuriuos kuriant buvo atliekami bandymai su gyvūnais. Šis draudimas galioja jau ilgą laiką ir jau matome pozityvų rezultatų tokio sprendimo. Manome, kad tai teigiamai atsiliepia pramoniai, nes pradžioje buvo baiminamasi, kad pramonė dėl tokio sprendimo nukentės. Tačiau matome, kad pramonė klesti ir daug dėmesio skiria inovacijoms atlikta daug tyrimų ir tai atnešė teigiamų rezultatų. Taip pat galime tikti, kad šiuolaikinis mokslas, kuris su, yra susikoncentravęs į šiuolaikinės technologijas, taip pat e, nenaudoja bandymų su gyvūnais. Tai svarbiausia mano žinia ir manau, kad š Teikdami šią iniciatyvą norime šią žinę paskleisti globaliniu mastu. Norime paremti tarybos ir komisijos veiksmus. Turėtume e, prašyti jų paramos ir mūsų veiksmams. Turėtume kreiptis į tarybą ir komisiją, raginti jas e, siekti visiško kosmetikos bandymų su gyvūnais uždraudimo. Kai svarstomi alternatyvus bandymų metodai, kurie galėtų pakeisti bandymus su gyvūnais, jokių būdų nereiškia, kad kažkaip kad iškils grėsmė žmonių sveikatai arba kad nebebus e, novatoriškų gaminių. Bet, bet tikrai rodėme, kad yra alternatyvų šiems bandymams, kurios yra tinkamos ir netgi visiškai uždraudus bandymus su gyvūnais gaminami kokybiški kosmetikos gaminiai, kurie yra netgi geresnės kokybės. Taigi tokią žinią ES skleidžia pasauliniu mastu. Matėme, kad toks sprendimas atnešė teigiamų rezultatų. Ir būtų gerai, kad toks e, draudimas būtų patvirtintas pasauliniu mastu. Ačiū. Ačiū toliau žodis poniai Gerling. Ačiū. Sutinku su mm, visomis miriem mintimis, noriu tik ką pridurti. Daugelis šalių atsisako bandymų su gyvūnais, įveda draudimus. Naujoji Zelandija ir Gvatemala neseniai panašiai pasielgė. Tai reiškia, kad um, žinios, informacija apie tai sklinda. Aš nekalbėsiu apie tai, ką, kuo užsimame. Čia ES mes siekime paskatinti likusi pasaulį, pasiekti mūsų pavyzdžių. Noriu pabrėžti, kad tai diplomatinė misija kreipėmės jungtinės tautas su raginimu pasiekti mūsų pavyzdžių, raginti jos narės taip pat pasielgti. Ir kalbėdama apie tai norėčiau dar pasiūlyti komitetui patvirtinti tokią formuluotę, kuri patikta pasiūlyme. Kaip matote, šis pasiūlymas susilaukė plataus frakcijų palaikymo ir raginčiau atsilaikyti pagundoms dar daug viso ko prirašyti ir įtraukti šį pasiūlymą. Mes kalbame apie komisiją ir tarybą čia, bet vis dėlto tai mūsų siekis pasauliniu mastu e, siekti pokyčių. Tai yra geras, tinkamas pasiūlymas ir nereikia visko surašyti, bandyti čia surašyti visko, ką, ką manote apie gyvūnų gerovę. Reikia tinkamai suformuluoti tekstą, kad susilauktume jo palaikymo kad 85 procentai šalių dar nepasirašiusių, ne, ne, neįvedusių tokio draudimo tai padarytų, ypač jungtinėse tautose tikasi, kad nariai palaikys tokį siūlymą. Toliau žodis poniai Rys. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu visoms išsakytoms mintims. Manau, kad mūsų balsavimas irgi yra e, geras indikatorius. Manau, turime didžiulį dalyvį palaikyti šią rezoliuciją, bet noriu dar išsakyti keletą pastebėjimų, nekartodama to, kas jau pasakyta. Jau penkis metus ES galioja visiškas e, kosmetikos bandymus su gyvūnais, gyvūnų draudimais. Ir kiekvienais metais prieš tai buvo pa, pa, laboratorijose žudavo 115 tūkstančių gyvūnų. E, Piliečiai tikrai jau daug metų mus ragino tai daryti, žengti šį žingsnį. E, vartotojai yra puikiai informuoti ir jie renkasi tuos kosmetikus gaminius, kurių gamyboje nebuvo atlikti bandymai su gyvūnais. Taigi tai yra pozityvi tendencija ir europiečiai tikrai labai atidus šiam klausimui daugybė šalių pasaulyje vis dar leidžia bandymus su gyvūnais e, kosmetikos srityje, tačiau situacija keistis. Izraelis, e, Naujoji Zelandija, Šveicarija, tai šalis, kurios jau pasiekė mūsų pavyzdžių ir e, įveda panašų draudimą. Australija ir Pietų Koreja taip pat žvelgia į mus, reikia įtikinamų priemonių, kad įtikintume likusią pasaulį pasiekti mūsų pavyzdžių. Praėjus penkiems metams po visiško draudimo įvedimo Europos kosmetikos pramonė ir toliau išlieka lyderė pasaulyje. E, šioje srityje dirba beveik 2 milijonai žmonių ir kiekvienais metais milijonai eurų investuojami į, mokslių, į tyrimus, ieškant alternatyvų bandymams su gyvūnais. E, E, kuriamas visokios partnerystės, programos, kurias finansuoja Europos Sąjunga atsakingos institucijos ir ši pramonė turi ir toliau puoselėti šias partneristės ir ieškoti, atli, e, gilintis ieškant alternatyvių, alternatyvių metodų, bet norėčiau kai ką pridurti, ką aš norėčiau pakeisti bendrojame rezoliucijos tekste, ką, ką aš norėčiau pridurti. Kosmetikos sektorius, kalbant apie mokslinius tyrimus, laborato, naudos laboratorijų, universitetų, e, moksliniais tyrimais. Aš norėčiau, kad būtų ir apie tai užsi, užsiminta tekste, bet aš nebejoju, kad šiam dokumentui bus plačiai pritarta mūsų komitete bei ir visame parlamente. Ačiū, ponas Sek. Džiaugiuosi galimybę komentuoti šį klausimą. Visiškas e, bandymų su gyvūnais draudimas. Tikrai seniai laikas žengti šį žingsnį. Bandymai atliekami be gyvūnų ir yra įmanomi. Ir reikia žengti tuo keliu. Naujuose gaminiuose naudojama daugybė naujų ingredientų ir tai manoma be bandymų su gyvūnais ir alternatyvų, bet vis dar vykdomi žiaurus bandymai su gyvūnais, kad būtų sukurtas naujas tušas arba naujas veido kremas. Kaip žinai, nusiritome, jeigu tai vyksta. Dažnai pramoniai stinga valios pakeisti bandymo metodus, bandymų metodus. Manau, kad pramonį reikia paskatų. Paskatų e, pradėti atitinkamą kryptimį ir jį tikrai daug pasiektų. Įsiklausykime milijonų piliečių Europoje reikalavimus gyventojų dauguma pasisako už tai, kad būtų uždrausti kosmetikos gaminių bandymai su gyvūnais ir jeigu įsiklausysime į jų pagidavimus, tikrai žengsime tinkamą kryptimį. Daugiau sąraše norinčių kalbėti nėra. Ne, dar atrodo kažkas atėjo. Prašom, suteiksiu jums žodį. Grazie, prezidente. Mi scuso per il ritardo. Dėkuoju pirmininkai, labai atsiprašau, kad e, pavėlavau dalyvau peticijų komiteto posėdėje. Kągi, kaip e, šios rezoliucijos mm, bendra autorė, džiaugiuosi, kad vyko tas darbas, noriu padėkoti kolegoms ir noriu pakartoti vieną dalyką. Manau, kad Europai ir Europos komisijai, o taip pat ir parlamentui e, veikti tarptautinėje erdvėje, ypač jungtinių tautų rėmose, yra prioritetinis dalykas. Mes turime puikiai suprasti, kas prieštarauja Europoje galiojančiam teisės aktui, nes būtent jie bando pakirsti tą tikrąjį draudimą e, tikrai draudimą naudoti gyvūnus bandymams kosmetikoje. Todėl turime reikalauti, kad tie draudimai galiotų tarptautiniu lygiu. Yra ir Europos piliečių iniciatyva, kuri dėja buvo visiškai nutildyta tų netgi ir kitų sektorių, kurie nenori tokio draudimo. Todėl kalbėdami apie draudimą atlikti bandymus su gyvūnais visuose sektoriuose, turime tvirtinti globalius standartus ir reikalavimus. Tai tik tai sustiprintų ES veiksmus ir pasitikėjimą jais, nes gyvūnais yra piknaudžiaujama, atliekami bandymai ir Europos piliečiai į Europos parlamentą kasdien gaun, siunčia e, peticijas ir dėja į jas mes negalime nieko atsakyti, kadangi mūsų institucijos yra tiesiog neveiksnius. Pone Grostet. Tie, kurie parlamente dirba jau ilgą laiką, tai pamena, kokios vyko diskusijos aršios diskusijos dėl tų bandymų su gyvūnais uždraudimo. Taigi kova buvo e, sena ir šiandieną tie bandymai jau yra uždrausti. Pramonės atstovai kosmetikos sektorius tikrai pasistengė ir bando ieškoti tų alternatyvių sprendimų ir Dabar jau norime perėti prie kito etapo, kad draudimas būtų pasaulinis. Europa turi parodyti savo balsą ir, ir toliau ieškoti inovacijų kosmetikos sektorija ir tas draudimas bandymams su gyvūnams jau yra pozityvus dalykas, bet turime judėti į globalų lygį. Bet čia jau iškyla mūsų kosmetikos įmonių konkurencingumo um, aspektas ir tai yra gerai. Taip, alternatyvos, inovacijos yra brangios ir tai užtrunka, bet e, ūkio subjektai išlaikė šitą išbandymą, nepaisant sunkumų. Norėčiau pritarti kolegijai, kad mes tikrai sutarėme, kad jau kuris laikas reikia tuos draudimus įgyvendinti. Bet yra moksliniai ir medicininiai tyrimai, kuriuose kai, kurios, kai kuriuose retose srityse vis dar e, tie bandymai su gyvūnais yra neišvengiami, būtini. Todėl e, turime žiūrėti, kad e, tose srityse, medicinos srityse būtų laikomasi tam tikrų ribų bei reikalavimų. Galbūt po keliarių metų įsigalios ir draudimas šiuose medicinos bandymuose, bet kol kas, kol kas juos turime palikti, nes jie yra būtini. Pane Dunanu. Ačiū pirmininkė. Kova, kaip uždrausti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje, man yra labai artima. Dar pradant nuo to laiko, kai komisija ėmėsi spręsti šios dalykus. Aš tuomet buvau koordinatorė ir mm, tuo metu mes kalbėjome, kad reikia E, ne tik kosmetikos sektoriuje kalbėti apie tos draudimus. Ir rezoliucija tik tai e, sustiprintų tų alternatyvių metodų paieškas. Todėl mes galėtume ir e, paieškoti niuansų mūsų rezoliucijoje. Mat, daugelis ingredientų, kurie naudojami kosmetikos produktuose, yra tokie patys, kurie ir naudojami, pavyzdžiui, vaistų pramonėje arba, sakykime, maisto produktuose. Todėl tokiu atveju bandymai su gyvūnais yra legalūs ir reglamentuojami pagal ryčių teisės aktus. Todėl būtina išplėsti mūsų nagrinėjimą sritį ir kalbėti apie bendrai bandymus su gyvūnais. Reikia ieškoti alternatyvų kosmetikos sektorė, tai yra gerai, bet tai yra tik tai aisbergo viršūnė. Kitas ribotumas, kai yra platinami produktai, kurie buvo taikyti bandymai su gyvūnais ne Europos Sąjungoje, tai jie negalėtų patekti į mūsų rinką. Pavyzdžiui, Liepos mėnesį viena kosmetikos firma, kuri pasisakė prieš bandymus, e, nepaisant to, e, atlieka bandymus e, Azijos šalyse, todėl aš pasisakau už tarptautinę konvenciją, kuria būtų draudžiami bandymai su gyvūnais kosmetikos srityje ir kitose srityse. Ačiū. Dėkoju, ar dar, dar norėtų kas kalbėti? Jeigu ne, tai tada ponė Paskovska, Europos komisijos vardu dabar pasisakys. Ar nenorėtų kalbėti? Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už tas šios dienos diskusijas parlamento nariams dėl tų bandymų su gyvūnais kosmetikos pramonė. Komisija jau nekartą yra pakartojusi, kad jinai yra įsipareigojusi dirbti šioje srityje. Ir atsakydami į neseną parlamento klausimą, kuris buvo užduotas gegužės trečiąją dieną, yra apibendrinami komisijos uh, veiksmai tarptautiniu lygiu, skatinant šį draudimą globaliai. Tai dabar mes laukiame tos rezoliucijos ir dar kartą primenu, kad komisija labai atidžiai vertina padėtį, kaip kalbėjo ponė Grostet ar ponė Rys, iš tiesų parlamentas e, pradėjo šito e, jau įgyvendinto draudimo iniciatyvą ir šioje srityje ES tikrai lyderiauja. Dėkoju. Šią temą mūsų diskusiją ir baigiame. Pakeitimų pateikimo terminas yra gruodžio 6 diena 11 val. O komitete balsuosime 20 vasario. Toliau mūsų laukia diskusijos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Visų pirma, ES bendrasis biudžetas, ES komisija, aplinkos, e, Europo, aplinkos agentūra, EMA, EFSA, lygų prevencijos ir kontrolės centras ir cheminių medžiagų agentūra. Aš pati norėčiau e, trumpą įžangą padaryti apie šias nuomonės. Kaip jūs žinote, biudžeto patvirtinimo procedūra užbaigia biudžeto gyvavimo ciklą. E, šiuo procesu Europos parlamentas ir taryba tikrina Europos Sąjungos biudžeto įvykdymą ir e, kaip agentūros ir kitos institucijos valdo joms skirtą biudžetą. Šiais metais mes paruošėme šešias nuomonės, aš jas paminėjau. Mes remiamės Europos audito rūmų parengtomis ataskaitomis, taip pat pačios komisijos ir agentūrų ataskaitomis. Nuomonės projektuose mes svarstame 2016 metų toms e, agentūroms e, skirtas sumas tiek įsipareigojimams, tiek mokėjimams ir kaip tos sumas buvo panaudotos. Apskritai e, pasisavinimo lygis išlieka labai aukštas. Yra keletas iš, išimčių DG klimat mokėjimų asignavimams turi problemų, yra ir kitų problemų susijusių su šiais finansiniais metais. Pavyzdžiui, audito rūmų kasmetinė ataskaita vis tik pasakė, kad kai kalbama apie kaimo plėtrą e, ir e, žunikystę, tai klaidų skaičius yra sumažėjęs nuo 5,3 procentų iki 4,9 procentų vidutiniškai. Taip pat e, matome, kad e, išspręsta nemažai problemų susijusi su uždėlstais mokėjimais e, ir kad išsprendus šias problemas pavyko papildomai panaudoti 350 milijonų eurų įgyvendinant 150 su viršum naujų projektų. Buvo taip pat e, pradėta nemažai svarbių iniciatyvų tame tarpe ir e, didinant e, skaidrumą, pavyzdžiui, medicinos. Vaistų agentūra 16 metais pradėjo naudoti internetinį puslapį, kuriame galima susipažinti su naujausiais vaistais patvirtintais naudojimu Europos Sąjungoje. Raginu Jūs visas tas ataskaitas atidžiai paskaityti. Vis tik tai reikia pripažinti, kad tam tikrose srityse e, yra ir vietos tobulėjimui. E, tos e, šešios e, nuomonės susijusios su mūsų e, komiteto kūruojamomis sritimis. Ir juose, tose nuomonėse, aš reiškiu nuomonę, kad galima būtų patvirtinti biudžeto įvykdymą Europos komisijai ir atitinkamoms agentūroms. Taigi komisijai ir penkioms agentūroms, kurios patenka į mūsų kompetencijos rytį. Tai tiek trumpai, e, kalbant apie bendrą vaizdą dėl biudžeto įvykdymą tose institucijose. Dabar aš norėčiau e, paprašyti šešėlinius pranešėjus, jeigu jie norėtų pakomentuoti tas nuomonės. Ar turėtume, kas nori kalbėti? Uh, I don't have Madam Kadenbach, but I suppose. Yes, Kadenbach, uh, nematau. Kas dar norėtų kalbėti? Ponas Eikaut, pirmiausia. Thank you, Madam Chair, and thank you for all the... I am the shadow, oh, yeah. E, Dėkuoju, panė pirmininkė, taip, esu šešėlinis pranešėjas, žinau, kad šiek tiek šokiruoja kai ką, bet e, atsiprašau, atitraukė mano dėmesį kai kas, bet kaip e, žaliųjų frakcijos šešėlinis pranešėjas noriu padėkoti Jums už Jūsų parengtas nuomonės. Viena pastaba, Jūs paminėjote EA agentūros priimtas gairias e, dėl informatorių apsaugos. Aš manau, kad kitos agentūros taip pat turėtų e, atsižvelgti į tai ir pasiekti tuo pavyzdžiu. Toliau, e, kalbant apie EFSA biudžeto vykdymo patvirtinimą, jūs sakote, kad agentūra pasinaudojo e, žaliais duomenimis, neapdarotais duomenimis dėl glifosato panaudojimo. Ne visai teisinga. Iš tikrųjų, jie pasidalino duomenimis, lentelėmis ir skaičiais, bet nieko nepaaiškino apie metodologiją ir apie tų cituojamų studijų išvadas ir diskusijas. Taigi e, tai svarbus papildymas, kurį reikėtų padaryti ir būtent dėl to keturi parlamento nariai dabar kreipiasi į teismą dėl EFSA veiklos. Taigi mums išlieka būkštavimų. Taigi ten, kol jūs sakote apie neapdorotų duomenų skelbimą, vis tik mes matome tam tikrą šališką straipsnį. E, taigi e, siūlome arba braukti e, šitą straipsnį ir nesileisti į šią diskusiją dėl biudžeto įvykdymo, biudžeto įvykdymo kontekste. O jeigu norime, kad liktų kažkoks tekstas, tai tada reikėtų pakeitimo, kuris būtų platesnis ir apimtų ne vien tik tai neapdorotus žalius duomenis, bet ir plačiau. Uh, E, taigi e, reikėtų tinkamai atspindėti tikrovę. Taigi iš mūsų pusės bus du pakeitimai. Arba e, neįtraukti šios temos į diskusiją, arba praplėsti pakeitimą, kad nesutartų įspūdis, kad parlamentas automatiškai perima EFSA retoriką. Dėkuoju, daugiau nematau šešėlinių pranešėjų, kurie norėtų pasisakyti, suteiksiu žodį kitiems komiteto nariams, ponę dalį pirmiausia. Um, you, um, to... Ačiū pirmininkė, galėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta kolegos Ekhauto, nes Prieš keletą savaičių buvo išsakyti nuogastavimai dėl naujojo vertinimo bei to, kad glifosatai pripažinti kancerogenų. Ir būtų būtent tos dvi agentūros dėl to ir yra susirūpinusios. Ir tai mums kelia klausimą, dėl tų agentūrų skaidrumo, vertinimo proceso, jų nepriklausomumo, ekspertų bei jų galimų ryšių su pramonė. Todėl aš negalėčiau visiškai pritarti išvadai, kad EFSA prisideda prie maisto saugos sistemos, nes e, žinome, kokia yra, e, kokios yra naujienos paskelbtos žiniasklaidoje įrodančios visiškai priešingus dalykus. Taigi tuos klausimus turime kelti į em, viešai ir gerokai e, sobijoti tų dviejų agentūrų nepriklausomumu. Ačiū. Pone Borsan. Ačiū pirmininkė. Iš karto noriu pasakyti, kad reikia suteikti šitą biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes lėšus buvo išleistos pagal taisyklės. Kalbant apie Europos vaistų agentūrą, tai padėtis yra ypatinga dėl to, kad agentūra turi būti perkraustita. Primtas sprendimas keltis į Amsterdamą, o tam žinoma reikia papildomų lėšų. Todėl to e, finansavimo taip pat reikia dar daugiau, kadangi laukia ir breksitas. Vadinasi, reikės įdarbinti naujus darbuotojus, e, kadangi dauguma e, narių ir taip nori persikelti į Amsterdamą, tačiau kita dalis žada pasilikti. dabartinės agentūros darbovietė. Todėl toks persikraustimo laikotarpis tikrai neužtruks vieną dieną. Ir tai bus ilgesnis procesas. Pone Dornanu. Merci, euh, Madame la Présidente. <coughs> Donc, concernant... Ačiū pirmininkė. Kągi dėl to bendrojo biudžeto turiu pasakyti, kad man kelia nerima, kad aplinkosaugos generalinis direktoratas nesugebėjo e, įgyvendinti numatytų užduočių. 16 metų auditas rodo, kad galima gerinti žmogiškųjų išteklių valdymą, bet e, jeigu kalbame apie ES, išlaidas po breksito, tai jau situacija kitokia. Dar yra e, Europos sistemos, ETS sistemos e, e, saugumo aspektai. Žinote, kad ETS sistemas patenka 31 viena valstybė ir kalbama apie 11 tūkstančių pramoninių subjektų į tai patenka taip pat ir oro uostai. Tai įsivaizduokite, jeigu atsirastų kokiu nors informacinių e, problemų, e, juolap, kad e, šis sektorius susiduria su didelė konkurencija. E, Kalbant apie EFTOS biudžetą, tai aš pritariu nuomonėj, kad reikia išsiklausyti ir į visuomenės nuomonę, taip pat pasisakyti už skaidrumą. Tuo tarpu Monsanto dokumentų skandalas rodo, kaip svarbu numatyti tikslus 2010 metų strategijoje. Reikia e, remtis įrodymais bei sustiprinti ES mokslinių įrodymų e, pagristumą. Tai yra e, taip pat ir Monsanto skandalo pasiekmes ir jas turime įveikti. Ačiū. Now... Ačiū. Dabar žodis komisijai. Yra keletas atstovų, ar ne? Prašau, pradėkite, kas norite pirmas ir prisistatykite. Klimato veiksmų direktorato vardu, e, taip pat kolegė iš finansų skyriaus, yra, noriu visų pirma paaiškinti, kodėl ne, nėra pažangos įgyvendinant saugumo priemonės informacijos e, technologijų sistemose. Kalba eina apie pavartinių taršos leidimų sistemą, už kurį atsakingas klimato veiksmų direktoratas, o ne aplinkosaugos direktoratas, nes yra reg kuriamas registras ir sandorių dalis. Mes žinome, kad komisijos vidaus audito tarnyba parengė labai svarbias rekomendacijas dėl sistemos atvirumo. Dar reikia užbaigti e, du dalykus - saugumo kelio gairių planą. Jis patvirtintas, jį reikia įgyvendinti. Kitas dalykas - visa sistema turi pereiti į saugią aplinką naudoti saug, saugią platformą su jai skirtų serveriu Luksemburgė draugę su didžiu direktoratu ir saugumo direktoratu mes e, labai smarkiai dirbame, kad laiku viską užbaigtume, tačiau prašome ir supratimo šioje srityje, nes mes komisija einame dar, dar neišbandytais keliais, bandome apsisaugoti nuo kibernetinių išpolių, kuriuos patyrėme 10-11 metais. Mes norime įdėkti saugumo sistemą arba tokią apsaugi, sukurti apsauginę sieną, panašią į tą, kurios egzistuoja bankų sektoriuje. Ir iš tikrųjų mums teko atidėti gyvendinimo terminą, darbų užbaigimo terminą iki 2018-ųjų. Tos rekomendacijos mes tai ir pažymėjome savo metinės veiklos, metinė veiklos ataskaitoje, nes mes ne, nepakankamai vertiname šio projekto sudėtingumą ir kiek laiko mums prireiks visiems darbams. Iki 2018 pabaigos, kai viskas bus įgyvendinta, kai, ko mes ir siekiame, rengiamės atlikti naują rizikos vertinimą. Ir jeigu tuomet e, likutinė rizika bus priimtina mūsų tarnyboms, tuomet e, panaikinsime tą ilgą išlygą dėl finansinių ir kitų rizikos veiksnių, kuris, kuris, kuris išlieka mūsų metinėje ataskaitoje. Tačiau iki to laiko norime apsidrausti, turėti tą galimybę tą išimti taikyti ir užtikrinti visų darbų užbaigimą kiek įmanoma greičiau. Ačiū. Dar norėčiau suteikti žodį poniai Kadenbach, kuri yra viena iš šešėlinių pranešėjų. Uh, Ačiū už supratimą ir ačiū už tai, kad suteikėte man žodį. Maniau, kad pradėsime tik 12 valandą šio klausimo nagrinėjimą. Noriu padėkoti Jums, ponė pirmininkė, už Jūsų komentarus. Galime patvirtinti biudžeto įgyvendinimo patvirtinimą visoms agentūroms, e, kurias prižiūrime pagal mūsų kompetenciją. Jeigu norime, kad agentūros tinkamai dirbtų, ko ir tikimės iš jų, tuomet turime jiems suteikti išteklius reikalingus jų darbui. Tai ypač svarbu Europos vaistų agentūrai. Ypač dėl to, kad būstinė agentūros bus perkelta į Amsterdamą ir reikės e, daug nuveikti. Dar vienas dalykas - agentūrų veikla ir teisinis pagrindas e, jų veiklos. Glifosato atveju nekarta tai buvo kartota. Jei dabar egzistuojančių procesų nepakanka, galbūt reiktų tą teisinę, teisinį pagrindą keisti. Buvo atlikti tyrimai aiškinantis, kaip buvo parengta dosie Monsanto skandalo atveju esu įsitikinusi, kad 2016-aisiais agentūros dirbo puikiai, ypač tai akivaizdu įvertin, palyginus informaciją su e, auditu, audito rūmo ataskaitomis iš ankstesnių metų. E, šias ataskaitas mes labai rimtai svarstame parlamente, ypač skaidrumo aspektais. Ir todėl manau, kad šiuo pagrindu galime patvirtinti biudžeto įgyvendinimą. Norėčiau labai šiltai padėkoti už galimybę dirbti drauge, rengiant šiuos pranešimus. Ačiū toliau žodis kitiems komisijos atstovams. Prašau. Ačiū. Sveikatos direktorato atstovas FCM ir ECDC agentūras koordinuojantis skyrius. Mes norime pakomentuoti auditorumo ataskaitas dėl šių trijų agentūrų, kaip ką tik buvo e, pasakyta, mes su agentūromis stebime, kaip įgyvendinamas e, veiksmų planas, kurį parengė tos agentūros, siekdamos įgyvendinti auditorumų uh, rekomendacijas 2016 e, ataskaitose apie tai kalbame ir mes pasižymėjome jūsų ką tik išsakytas rekomendacijas. Ačiū. Dar kas nors? Ačiū. Aleksandra Vaku iš aplinkosaugos direktorato. Draugė su kolegomis gyvendiname live programą Noriu padėkoti Jums už šį pranešimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Mes atsižvelgėme į teigiamus komentarus ir mes bandėme užtikri, pasiekti geresnių rezultatų sav, įgyvendinime mažiau vėluoti mokėjimų klausimais, greičiau e, pervesti finansavimą projektams pagal LIFE programą ir toliau rengiamės dirbti panašią dvasę. Džiaugiamės jūsų komentarais dėl agentūrų biudžeto patvirtinimo, įvykdymo patvirtinimo, ypač dėl aplinkosaugos agentūros, kaip matos iš paskutinio ataskaitų. E, Jūs taip pat sakėte, kad reikia rimtai peržiūrėti agentūrų darbuotojų skaičių. Konkrečiai nagrinėjame aplinkosaugos agentūros situaciją bei domimės, nagrinėjame cheminių medžiagų agentūros padėtį, kurioje yra sunkumu dėl darbuotojų skaičiaus. Jau nekalbant apie tai, kad praktiškai visos agentūros susiduria su tą pačią situaciją. Noriu jūs, Jums pranešti, kad Europos aplinkosaugos agentūra e, šiuo metu atlieka vertinimą ir po to pateiksime rekomendacijas dėl e, galimybės didinti darbuotojų skaičių. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną smulkmeną, norėčiau pakomentuoti dėl e, klimato direktorato e, asignavimų skirtų įsipareigojimams panaudojimo. E, tie asignavimai yra šiek tiek didesni, mes juos panaudojame beveik 99 procentais, bet norėčiau, kad būtų iš, ištaisyta informacija, kur yra pranešime. Tai nedidelis skirtumas, bet vis dėlto būtų. Uh, Gerai, ačiū. Ar dar kas nors komisijos vardu norėtų pasisakyti? No, nu, DGNR. Nėra. Tvarka, tai aš norėčiau paklausti, ar aš iš agentūrų kas nors norėtų pasisakyti, kokiais konkrečiais klausimais. aplinkosaugos agentūros atstovas atstovė. Aš noriu padėkoti ponė e, pirmininkė už jūsų rekomendacijas ir perduosiu jūsų komentarus Kopenhagai. Dėkui. Ar dar kas norėtų? Jeigu ne, tai tada daugiau norinčių kalbėti nebeturime. E, noriu padėkoti už jūsų pastabas dėl Envi komiteto parengtų nuomonių. E, atrodo, kad gerai apžvelgėme biudžetą, agentūrų veiklą, e, lauksiu jūsų pakeitimų ir tikiuosi, kad galtinis rezultatas bus geras. Pakeitimų pateikimo terminas yra gruodžio 12. 17 e, valanda o komitete dėl jų balsuosime kitų metų sausio mėnesį. Taigi dėkoju, šio ryto posėdį baigsime, o nuo 2.30 po pietų mūsų laukia svarstymai dėl breksito poveikio. Dėkui. Gerų pietų.